So, ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die Zuschauer doch. Norėčiau prašyti visų kolegų ir žiūrovų atsisėsti. Norėčiau, kad laiku pradėtume, taip kaip ir įprasta buvo visą laiką. So, ich bitte doch diejenigen, die neu gewählt worden sind. Na, prašau ir tų, kurie buvo perrinkti į parlamentą ir tie, kurie yra naujieji jo nariai, susėsti, taip pat ir visų darbuotojų prašyčiau susėsti, klausytojų, lankytojų, norėčiau visus, pas, visus pasveikinti susirenkus į e, aplinkos komiteto steigiamai posėdį ir mūsų tikslas dabar yra išsirinkti naują pirmininką ir iki keturių vicepirmininkų, taip kaip tą numato darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis. Pirmiausia, rinksime pirmininką, o po to keturis ar iki keturių e, pirmininko pavaduotojų arba vicepirmininko. Dabar turiu perskaityti, kurie kolegos bus pakeisti. Elizabet Kardinį pakeis Aleksandrą Masolinį, Angelika Dehai pakeis Mišel Datin, vietoj Jugoslav Nikolasič Eros Peterle, vietoj Musoj Pitikin, vietoj Florence Jar, vietoj Rizip Dorfman. Tai yra EPP frakcijos atstovai. Dabar Aldė Rys, pakeis Kizinę Maisner, mačiau, kad jie jau yra. Socialistų ECR e, bus Likutsko, paskui Nikolsen e, ir Svinbonė bus tie, kurie balsuos vietoj savo kolegų. Taip pat vietoj Rodrygas Vylov Vaskės balsuos Kujon, o vietoj Builan, Anne-Marie Minior, žaliųjų frakcijoje Eichholt bus pakeistas Taylor. Socialistų frakcijoje Septens pakeis Kamartanis, vietoj Poč Jolainen, vietoj Glenis Vilmot, kad Mitchell. Ar nieko neužmiršau? Man pakuždėjo, kad ECR frakcijoje kolega Dorman yra posėdėje, dėl to jo e, e, jį pakeisintis kolega nebalsuos, kaip tai buvo numatyta pagal sąrašą. Gerai, dabar pereikime prie balsavimo procedūros, tai yra balsuosime pirmiausia už, e, už pirmininką, rinksime pirmininką ir konstatuoju, kad mes turime surinkę kvorumą, tai yra 18 komiteto narių ir niekas dėl to nesiginčia. Ir dabar reikia išsiaiškinti, kas pateiks kandidatūrą. Pietar Lyza. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visus kolegas, kurie buvo perrinkti ir tos, kurie tapo naujaisiais parlamento nariais. Aplinkos komitetas praėjusioje kadencijoje pateikė ir e, turėjo e, apdoroti daugiausia, didžiausia e, teisėkuros dokumentų kiekį. Ir, ir toliau be abejo šio komiteto uždaviniai bus labai įdomus ir aš norėčiau padėkoti likščioliniam mūsų pirmininkui Matijas Gruoti, nors jis ir nepriklauso APP frakcijai, vis tiek galima konstatuoti, kad savo darbą jis atliko teisingai, pareigingai. Tačiau EPP frakcija norėtų kitoje kadencijoje e, matyti savo kandidatą ir mes siūlome Giovanni Laviją. Jis yra e, žemės ūkio mokslo ir politikos profesorius, jisai jau daugelį metų Europos parlamente labai aktyviai dirbo ir praėjusios kadencijos metu jisai e, be kita ko buvo pranešėjęs biudžeto klausimais ir taip pat žemės ūkio reformos klausimais. Tai yra tikrai labai kropštus ir darbštus kolega, mm, kompetitingas kolega ir yra vienas iš tų asmenų, kurie priklauso Vitalijos vyriausybė ir aš manau, kad tai yra labai geras pagrindas bendradarbiaujant su pirmininkausiančia Italija. Taigi norėtume pasiūlyti būtent šį kandidatą, pana Laviją. Pirmininkas, ačiū. Niekas daugiau nenori teikti, siūlyti savo kandidatų, taigi turime vieną kandidatūrą ir turime keletą galimybių, kaip ją patvirtinti. Pirmiausia, e, galime balsuoti slaptai arba a, e, galima būtų a, e, pritarti kandidatui plojant ir panašu, kad niekas dėl to neprieštarauja. Kandidatas yra pateikęs savo finansinių interesų deklaraciją, taigi Taigi ir jau ir automatiškai jį išrinkome. Sveikiname poną Laviją. Prašyčiau jūsų ateiti į biurą. Dear colleagues, thank you very much for, for your confidence. Kolegos, ačiū labai už išreikštą pasitikėjimą manimi ir aš tikiuosi, kad galėsiu atsižvelgti jūsų visus siūlymus šią šios kadencijos metu noriu su visais jumis, visais nariais ir politinėmis frakcijomis nu, širdžiai ir artimai bendradarbiauti, atliekant visus tuos darbus, kuriuos turėsime atlikti ateityje. Taigi dėkoju už tai, kad mane išrinkote. O dabar turime tęsti darbą ir išrinkti vicepirmininkus. Į pirmojo vicepirmininko postą norėčiau paklausti, ar turime kandidatų? Pone Aukin siūlys kandidatą, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiaip pasveikinti norėčiau jūs, jūs išrinkus pirmininkų ir aš nekalbėsiu ilgai. Kolegos, jūs taip pat irgi sveikinu ir aš norėčiau tik pasakyti, kad labai laukiu to būsimo darbo, bendradarbiaujant su vis, visoms politiniams frakcijoms. Ir žalieji siūlo Šavo Benedik kolegą iš Vengrijos į vicepirmininkus. Okay. We have other candidature. Puiku, ar yra kitų kandidatų? Ne, nematau nieko, kas norėtų pasiūlyti kitų kandidatų šį postą. Taigi, galime pagal tą pačią procedūrą tvirtinti kandidatą į vicepirmininko postą. Jeigu niekas nesiūlo kitų kandidatų, galime plojimais patvirtinti poną Žavor kaip pirmąjį mūsų komiteto vicepirmininką. Norėčiau paprašyti pono Žavor ateiti į salės priekį, atsisėsti šalia manęs. Dabar galime perėti prie antrojo vicepirmininko ir dabar norėčiau paklausti, ar yra kandidatų į antrojo vicepirmininko postą. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. FD frakcijos vardu aš norėčiau pasiūlyti pona Valentiną Mazuronį į antrojo vicepirmininko postą. Norėčiau paklausti, ar būtų įmanoma ponui Mazuroniui suteikti žodį, kad jisai pats pristatytų savo kandidatūrą. Ar yra kitų kandidatų salėje? Ponas Groti. Socialistų frakcija siūlo ponas Zarų ir ponas Savo čia jau penkerius metus dirba šiame komitete ir dėl to mes teikiame jo kandidatūrą į antro vicepirmininko postą. Okay, Mrs. Hauken, the floor is yours. Yes, Hauken. Aš noriu irgi pasisakyti ir pasakyti, kad mes žaliųjų frakcijoje atsidūrėme nekokioje situacijoje. Šiame parlamente galioja sena praktika – pagal 99 taisyklę, 199 taisyklę, visos politinės frakcijos turėjo būti atstovaujamos pagal jų dydį. Ir taip pat buvo naudojama dehont balų sistema. Kiek atsimenu, tai yra trečia mano kadencija, visą laiką buvo naudojama ta sistema. Ir aš norėčiau, kad būtų pateikti aiškus kandidat, e, argumentai, kodėl buvo pasisakyta prieš kandidatą pasiūlytą nuo FD frakcijos nes pagal nusistovėjusias procedūras nėra sąžininga ir tinkama taip elgtis. Mes diskredituojame save ir rinkėjų akise. Turime atstovauti visoms politinėms frakcijoms. Ir jeigu mes neturime jokių nusistatymų prieš kandidatą, ypač tuo atveju, kaip žinau, kad kandidatas tikrai yra žmogus, kuris turi aukščiausias kvalifikacijas ir, man atrodo, tai yra pavojinga, tai grėsmė demokratijai ir tai diskredituoja mūsų parlamentą, kai yra taip elgiamasi. Madame Girling, the floor is yours. Girling. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau sutikti su tuo ir norėčiau dar išsakyti savo sutikimą mes visi turime laikyti susitarimų, kurie buvo pasiekti, jie buvo ilgai ir sudėtingai pasiekti. Ir tie, kurie nėra iš dviejų didžiausių frakcijų, visuomet žvelgime vieni kitus, kad būtų paremtos mūsų pozicijos, nes jeigu mes sulaužysime šią sistemą, tuomet liksime be nieko šiame parlamente. Tačiau norėčiau pasisakyti ir atsižvelgti į tai, ką sakė ponia Auken. Aš suprantu, kad ekonomikos reikalų komitete dabar žalieji bando užkirsti kelią ECR kandidatui e, užimti vicepirmininko postą. Taigi aš atsiprašau, aš norėčiau, kad jie dabar atsisakytų tos pozicijos, kurios laikosi ekonomikos reikalų komitete. Ir mano frakcija paremtų jūsų kandidatą tik tuo atveju, jeigu jūs atsisakytumėte savo veiksmų ekonomikos reikalų komitete, nes priešingų atveju čia yra visiška veidmainystė. No, okay, yeah. Ist das falsche Schild. Äh, <laughs> Mr. Leinen, ja, egal. Ähm, ich schätze ja, Mark. Aš labai vertinu Margaretą Augen, mes penkerius metus kartu su jie dirbame, ji čia jau tris kadencijas, o aš keturias. Galiu pasakyti, kad šiame parlamente jau nekarta buvo taip, kad ko nors mes neišrinkome dėl tam tikrų priežasčių, kurios e, ne, buvo aiškios frakcijoms. Tai nėra jokia naujovė. Ir nėra jokių jokių argumentų, kodėl e, išreikškiant tokią poziciją nebūtų galima ko nors neišrinkti. Ačiū, panė pirmininkė. Manau, kad mums reikia labai, daryti labai aišku skirtumą tarp asmeninių ir politinių priežasčių ir argumentų. Mes esame politinė struktūra, mūsų komitetas ir e, mes e, nebejojame dėl FDD frakcijos e, kokiu nors asmeninių savybių mes galvojame apie kitus dalykus, kitus argumentus. Mes e, tiesiog e, remdamis darbo tvarkos taisyklėmis stengiamės pas, e, išreikšti savo pozicijas ir pateik, e, pa, vadovaudomis tam tikromis kriterijais. Ir e, žalieji nekarta vadovavosi kitais kriterijais negu kitos frakcijos šiame parlamente ir praeityje. Aš e, galiu kalbėti žaliųjų vardu, kad FDD frakcijos. E, E, vardu galime e, reikalauti nerinkti e, siūloma kandidato. O norėtume pritarti kitoms kandidatūroms, kurios buvo pateiktos. Ir kartais tiesiog vyksta tokios situacijos, kad e, e, nepriklausomai nuo to, nu, kokios asmeninės kandidato savybės, kartais politiniai jo, veiks, jo, jo veiksmai yra neprimtini. Ir dėl to EPP frakcijos vardu aš reng, e, pritariu pono Zabų kandidatūrai, kuris e, tikrai dirbo jau daug, sažiningai daugelį metų ir tai yra rimta kandidatūra. Dėkoju. Saukin. Pone Aukin. Aš tik noriu pasakyti, kai balsavome prieš pasiūlytą kandidatą, tai visuomet buvo daroma dėl e, kvalifikacijos stokos būtent to kandidato atveju. Čia aš norėčiau irgi pasakyti, kad eina kalba kad turi būti pateikti argumentai prieš kandidatą, jeigu tokių yra, nes visų sąlygų buvo laikomas iš frakcijų pusės. Jeigu jūs turite argumentų prieš kandidatą, galite pasakyti, kad šis kandidatas nesugebės e, sąžiningai ir patikimai atlikti uh, pareigų šiame komitete, tai tuomet aš įsiklausyčiau tos argumentus. Bet dabar, kai um, vis yra pasakoma, kad mums nepatinka tas susitarimas tarp frakcijų ir mes nepalaikome šios vens, tai yra nesažininga parlamento atžvilgių, tai yra viskas tada sugriaunama parlamente. Abbiamo, we have the last uh, uh, person who want to speech. Ir dar vienas žmogus nori pasakyti. Eh, eh, Mr. Eh, Mazuronis. Ponas Mazuronis. Mėly e, kolegos, aš norėčiau trumpai prisistatyti. E, mano vardas Valentinas Mazuronis, aš esu buvęs e, aplink, Lietuvos aplinkos ministras. Man teko būti Lietuvos aplinkos ministru tuo metu, kai Lietuva pirmininkavo Europos tarybai. Tai buvo prieš e, pusę metų ir e, mano patirtis e, pirmininkaujant Europos tarybai, bendraujant su komisija, komisarais, su taryba, kur daugelis kolegų ministrų liko ir dabar, bei su parlamentu, aš manau, kad buvo labai naudingi man ir aš tikiuosi, kad šita patirtis būtų naudinga ir užimamuose E, pozicijose. Iš tiesų, aš puikiai suprantu, kad viskas priklausys, mėly kolegos, nuo to, e, kaip jūs balsuosite. Aš suprantu, kad tai gali būti e, susitarimai frakcijų vidui, gali būti susitarimai matomai tarp frakcijų. Ir, bet aš noriu pasakyti, kad nepriklausomai taip, mėly kolegos, kaip jūs balsuosit. Ar palaikysit mano kandidatūrą, ar nepalaikysit. Aš esu tikras, kad ateinančius penkis metus mes kartu dirbsim, mes kartu ieškosim geriausių sprendimų tiek ES, tiek visų mūsų valstybių labui. Linkiu balsuojant padaryti teisingą pasirinkimą. Ačiū uždėmesį. Thank you very much. Now Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Daneša Sarbu, kuri irgi trumpai prisistatys. Prašau. Le mulțumesc uh, colegilor care m-au propus și uh, tuturor colegilor care mă susțin, dar și celor. Dėkoju, norėčiau padėkoti padėkoti kolegoms, kurie mane remia ir kurie manęs neremia. Aš dirbu jau antroje kadencijoje, tikrai puikiai dirbome anksčiau ir e, puikiai bendradarbiavome su kolegomis parlamentarais ir su komisija ir e, visame komitete ir iš tikrųjų mano sukaupta patirtis ir čia, ir Rumunijoje E, dirbant su nevyriausybinėmis organizacijomis aplinkos apsaugos rytyje, manau, yra svari ir iš tikrųjų mūsų šalies piliečiai balsavo už mano kandidatūrą, mane atsiuntė čia į Europos parlamentą ir tą reikėtų turėti omenyje, kad iš tikrųjų um, dirbdami čia komitete, dirbdami bendrai parlamente, mes atstovavome mūsų piliečiams. Aš uh, noriu pasakyti, kad reikia įvertinti ir mūsų atsavavimų frakcijų narių elgesį, tas irgi yra svarbu. Norėčiau padėkoti Jums dar kartą už palaikymą ir dėkoju visiems. Taigi dabar turėsime balsuoti. Kadangi yra du kandidatai, turėsime naudotis elektroninėmis balsavimo kortelėmis. Ir jeigu norite balsuoti už poną Mazuronį, turite paspausti žalėją, žalį mygtuką. Jeigu norite balsuoti už ponę Sarbu, turite paspausti raudoną mygtuką. Tokia bus balsavimo tvarka. Žal, žalės mygtukas už Mazuronį, raudonas mygtukas už ponę Sarbu. Prašau. Ar visi atsinešę esate balsavimo korteles, ar yra kolegų, kurie yra pamiršę balsavimo korteles? Visi? Ne, ne visi. Aš pamiršau savo balsavimo kortelę atsinešti. Kokia jūsų pavardė? Horistė. Okay. Problem. Kągi problemas išsprendėme. Pakaitinis narys balsuos vietoj to kolegos, kuris nesinešios kortelės. Ponas Porenza, taigi jeigu, jeigu norite balsuoti už poną Mazuronį žal, žalės mygtukas, už ponę Zarbų e, raudonas mygtukas. Prašau balsuoti, balsavimas pradedamas. EPP vienu balsuojančiu yra per daug. Vienas iš EPP turi išimti savo balsavimo kortelę. Vienu per daug yra EPP. Puiku, baigiame balsavimą ir dabar palauksime rezultato. Kągi, antruoju vicepirmininku yra išrinkta ponia Sarbu. Prašau, kviečiu ponia Sarbu ateiti į prezidiumą ir atsisėsti šalia manęs. And now we are going to vote for the first by... O dabar balsuosime dėl trečio komiteto pirmininko pavaduotojo. Prašau pasakyti, ar yra kandidatūrų, panas Gat. Šlagė Pavel Poč. Siūlau Pavelą Poč. Pavel Poč yra mūsų narys, tai ne jo laininas. Jis čia dirba jau penkerius metus. Jisai buvo atsakingas už daugelį svarbių teisėjų kūros klausimų ir yra tikrai e, patyręs e, kandidatas, dėl to mes siūlome jo kandidatūrą, jo asmenį į būtent trečiojo vicepirmininko postą. Ar yra kitų kandidatų? Ne. Turiu pana pačio e, pareiškimą, kad jis sutinka su būti kandidatu į trečio vicepirmininko postą. Tai manau, kad dabar galime tada pritarti kandidatūrai plojimais. Ne dar. Nieko tokio. Grupė FDD, la kandidatūra. EFDD frakcijos vardu. Noriu pasiūlyti Otmarko Frank kandidatūrą. I'm going to speak in Italian because uh, it is difficult to explain. Kalbėsiu italų kalba, kadangi sunku yra paaiškinti. Contemporanea alla... Kolega turi mm, pasisakyti tuo metu, kai aš prašau, mm, ar galima balsuoti ploj, pritariant plojimas, jeigu jūs tikrai teikiate šią kandidatūrą į trečiąjį vicepirmininko postą. Taip, tai tada mes turėsime balsuoti elektroniškai. Taip, jūs tikrai teikiate šią kandidatūrą, tai tada turėsime balsuoti naudodami korteles, balsavimo korteles. Vėlgi prašysiu laikytis tokios pačios sistemos. Jeigu norite balsuoti už paną frontę, turite spausti žalią mygtuką, jeigu norite balsuoti už paną paš, turite spausti raudoną mygtuką. Žalią. Ponui, dėl pono frontė, raudoną dėl pono frontė. Už pono frontė. The vote is open. Prašom balsuoti.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 Balsavimo rezultatas 42 už pana Poč ir 19 už pana Fronte. Our congratulations to Mr. Poč. Sveikiname pana Poč. Jo nėra salėje. Tad e, ketvirtas vicepirmininkas. Pane Grotė, prašom. Schlage Gilles Pagnot vor siūlome Žilpanjo. Jis taip pat yra patyręs kolega, dirbęs šiame komitete pastarąją kadenciją. Dėl to mes džiaugtumėmės matydami jį ketvirtuoju vicepirmininku. Ir prašome kitų frakcijų pasitikėjimo šiuo asmeniu. Mr. Nicholson. Mr. Nicholson. Panas Nicholson. Yes, Mr. Chairman. Uh... Taip, pirmininkė. Sižvelgiant į visą tai, kaip viskas šiandien klostosi, įvertinus tai, kad 25 metus e, dirbo Europos parlamento narių ir niekad nemačiau, kad viskas vyktų šitaip, norėčiau pasiūlyti Žiulį Gerlin, kuri dirba komitete jau penkerius metus, e, e, noriu pasiūlyti jos kandidatūrą į, post, į šį postą. Ok. Sì, eh, anche io sono qui e non ho mai visto una situazione simile. Perciò... Aš čia esu naujokas, nežinau, kad taip viskas čia vyksta, tai noriu pasiūlyti ponę Evi, EFDD frakcijos vardu, kaip kandidatė į šį postą. Avendo e trovandoci di fronte a tre candidature Taigi, dabar mes turime tris kandidatus. Ir todėl turėsime vėl balsuoti naudodami elektroninės balsavimo korteles. Quindi sospendo, abbiamo tre candidati che sono. Taigi, mes turime tris kandidatūras. Parnio, Gerling ir Evi. Bijau, kad turėsime padaryti pertraukėlę tam, kad parengtumėm balsavimo biuletenius. Kai tik tai bus išdalyti balsavimo biuleteniai visiems nariams, mes pradėsime kviesti visus komiteto narius pagal pavardės abecėlės tvarka prieiti balsuoti. Pone Grosit? E, noriu pasakyti, kad kai kuriems kolegoms būtinai reikia eiti jau į kitus komitetus ir skubiai, nes jie turi balsuoti kitose komitetuose. Tai prašyčiau e, jiems suteikti galimybę balsuoti skubos tvarka be eilės.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 Yes. Madam Hogan. Vote. Pone Augen, prašom balsuoti. Where is, where is the list of, dove sai? Dove sai? La lista da firmare.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 Konečka. Konečka. Dov'è Konečka? Konečka. Ivo Belet. Garcia. Garcia Perez. Garcia Perez? Yes, yes, I sign. José Emiliano?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 Danten. Da Danten. Colin Langen. Colin Langen. Come si chiama? Linz. Linz. Linz. Yar. Yar.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 Okay. We can. Uh, Taigi, dabar galime paskelbti galutinius balsavimo rezultatus. Balsavo 63 komiteto nariai. 3 biuleteniai neužpildyti. Taigi iš viso 60 tuomet, daugumos reikėjo 31 nario. Parnio 37 balsai. Pone Girling 12 balsų surinko. Pone Eidį 11 balsų surinko. Ir dabar prašau pono Parnio atsisėsti šalia mūsų. Dabar galime perėti prie trečio darbo tvarkės klausimo. Pirmininko pranešimai. Pirmas klausimas dėl Neli Feroči paskirtos komisarės klausimai. Pirmininkų suiga Liepos 3 dieną patvirtino procedūrą, pagal kurią bus klausomi komisarai. Paskirtos paskirto Fernando Deleroči komisaro klausimai bus rengiami į trikomiteto pirmadienį, Liepos 14 dieną, pusė 12. Taigi, turint omenyje, kad liko labai nedaug laiko iki šios komisijos darbo pabaigos ir norint, kad nebūtų persiklojama, persik, kad nepersiklotų darbai su būsima komisija pirmininkų saiga nusprendė taikyti lengvesnę procedūrą nei tokią, kuri buvo naudojama Baroso antrosios komisijos narių atveju 2009 metais. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad laiko yra labai nedaug klausimams, tik tai atsakingų komitetų nariai ir taip pat įtrio komiteto nariai galės užduoti klausimus paskirtajam komisarui. Tačiau posėdis bus viešas ir kitų komitetų nariai taip pat yra kviečiami dalyvauti tame klausime. Taip pat įtrio komiteto rengiamas posėdis vyks pirmadienį Liepos 14 dieną vakare. Antras pirmininko pranešimas dėl Envi posėdžių kalendoriaus. Atsižvelgiant į tai, kad kadencijos pradžioje darbo yra nelabai daug, kitas posėdis įvyks 23 ir 24 Liepos dienomis pusę pirmos ketvirtadienį, 24 Liepos dieną. Susitiksime iš ryto, po, po pietų, kaip numatyta, posėdis yra anuliuotas. Endi posėdžių kalendorius iki metų pabaigos bus patvirtintas koordinatorių per pirmąjį jį jų susitikimą. Dėl kito posėdžio norėčiau priminti, kad Liepos 13 dieną po pietų bus pristatomi Italijos pirmininkavimo prioritetai. Galėti Lorencin, du ministrai pristatys pirmininkavimo prioritetus. 9 val. prasideda posėdis. Tai yra pirmasis darbo tvarkės klausimas. Posėdis vyks čia, Briuselėje, trečiadienį, 23 Liepos dieną. Tiek šiandienai ir aš norėčiau Jums padėkoti už dalyvavimą šiame ilgame posėdėje. Dėkui.